Colleagues, may I ask colleagues? Mėly kolegos, norėčiau visų paprašyti susėsti vietas. E, žurnalistų prašyčiau išeiti iš salės. Ačiū visiems. Like to warmly welcome here. Norėčiau pasveikinti mūsų svečius. Pas mus atvyko ministrai Šoiblė ir Paduan. Mums teko didžiulė garbė surinkti diskusiją su dviem e, pačiais e, e, žymiausiais ES valstybių narių finansų ministrais Aš turiu omeny ne vien tik tai šių atstovavimų šalių bendrą vidaus produktą, bet ir tas pozicijas, kurios yra susijusios e, su EMU ateitimi. Na, pozicijos ne visą laiką yra tokios pačios, bet esu įstikinęs, kad yra vadovaujamasi ta pačia dvasia ir tuo pačiu supratimu, kad reikia žengti tolimesnius žingsnius, norint sukurti tvaresnę, e, demokratiškesnę e, pinigų sąjungą. Yra parengtas mūsų komitete pranešimas apie e, ekonominę valdyseną. Šį pranešimą parengė mūsų kolegė Pervanš Bereš, jie yra salėje. Taip pat noriu pastebėti, kad e, neseniai vyko daug svarbių e, e, įvykių. Štai norėčiau paminėti lankstumo mechanizmą. Lankstumas irgi susijęs su stabilumo ir augimo paktu. Jis turėtų padėti uh, E, užtikrinti tvaresnį e, ekonomikos augimą. Tai atitinka ir Europos komisijos pirmininko Juncker strategija. E, taip pat žinome, kas visiškai neseniai atsitiko Graikijoje, tai irgi turi įtakos bendrai padėčiai. Aš iš karto norėčiau suteikti žodį ministrui Paduan, prašau pasidalinti savo žanginėmis pastabomis. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Brangusis Wolfgang, esu labai dėkingas, kad man teko dar vieną galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis, ypač turint omeny tokią svarbę e, temą kaip ES ir ES pinigų sąjungos ekonominė valdysena. Kokia yra dabartinė padėtis? Kokios yra dabartinės taisyklės dėl ekonomikos valdysenos? Mes e, turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip ekonominė valdysena gali padėti pasiekti tokius tikslus kaip didesnė integracija, labiau subalansuotas augimas ir didesnis užimtumo lygis taip pat reikėtų užtikrinti ir geresnę ekonominę konvergenciją. Mano nuomonė, E, šiuo metu biudžeto padėtis, e, e, atsiprašau, dabartinė situacija nėra tokia, kuri mus tenkintų. Mes praeitie jau išmokome kai kurias naudingas pamokas, kaip galima būtų ateityje pagerinti valdyseną. Aš norėčiau paminėti penkis svarbiausius dalykus, kurie, mano nuomonė, puikiai apibendrina tą patirtį, kurią esame sukaupę praeitie. Visų pirma, veiksmingas valdymas turi būti pagrystas e, nuoseklių vadinamoji politiniu miksu arba deriniu. Čia reikia kalbėti apie fiskalinę, struktūrinę, finansų politiką, o taip pat ir bendrą pinigų politiką. E, visos šios politikos kryptis turėtų būti formuojamas taip, kad viena, sustiprintų viena kita, kitos poveikį. Tai galiu e, konstatuoti remdamasis kitų faktų. Jie yra susijus, tas faktas yra susijęs e, su finansų krize, kuri kilo prieš porą metų. Kalbant apie e, euro krizę, tai turiu pastebėti, kad pinigų sąjungoje gali atsirasti disbalansas ir kartais tas disbalansas nėra numatytas iš anksto. Uh, E, pinigų sąjungos kuriejų. Ir e, rizikos kai kuriais atvejais gali e, tapti tiesiog nepakeliamos. Kaip sakiau, čia yra svarbu tinkamai koordinuoti visus turimus instrumentus ir taip pat reikia užtikrinti geresnę valdyseną. Kalbant apie valdyseną, tai labai svarbu laiku nustatyti e, e, disbalansą. Nelaukti, nereikia laukti to laiko, kai rizika yra nebesuvaldoma. Taip pat, e, tai beje buvo pirmas aspektas, reikėtų pagerinti ekonominę valdyseną, remtis e, veiksmingesnių e, veiksmingesnė bendradarbiavimo pusiausvėra. Mes išanalizavome eurozonos e, valstybių narių biudžetus ir e, e, reikia pasakyti, kad galima būtų padaryti daugiau, siekiant užtikrinti tvaresnį augimą. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir kiekvienos valstybės narės ypatumus. Turiuomenį tai, kad reikia stengtis rasti ryšį e, tarp ES, o taip pat ir nacionalinių politikų. Toliau spill over. E, vienos valstybės narės ekonomikos poveikis kitų valstybių narių ekonomikai. Vadinamasis spill over. E, šį reiškinį reikia išnagrinėti atidžiau ir taip pat reikėtų teikti geresnės rekomendacijas, kaip įveikti spillover, negu kad ateityje. Kaip žinia, svarbu pasinaudoti e, turimą patirtimi dėl tarpvalstybinio tarpvalstybinės valdysenos, e, norint užtikrinti geresnę valdyseną. Krizės metais vadinamasis spillover buvo e, sutelktas tik ties neigiamais aspektais. Aš manau, kad ateityje be abejo reikėtų atidžiai stebėti galimus e, neigiamus spillover poveikius, bet reikėtų nepamiršti ir teigiamų šių reiškinio poveikių. Toliau trečias dalykas Europos politika ir nacionalinės politikos turėtų papildyti viena kitas. Valstybės narės taip pat turėtų atlikti struktūrinės reformas. E, tai yra svarbu, norint užtikrinti veiksmingą ir stabilą ekonominį valdymą. Reikėtų, e, gyventinant tas reformas, vadovautis europinė vizija. Ir reikalinga strategija kuris sustiprintų europinį lygmenį, o taip pat ir nacionalinį lygmenį taikomas priemonės. Čia ypač turiu omeny e, bendros rinkos kūrimą. Tai svarbu e, e, skatinant užimtumą. Taip pat manau, kad reikėtų supaprastinti fiskalinės sistemas. Taip pat reikėtų sukurti tikrąją kapitalo rinkų sąjungą, Capital Markets Union. Taigi, reikėtų rasti tokius instrumentus, e, reikėtų naudotis tokiais instrumentais kaip metinė augimo apžvalga Annual Growth Survey. Ketvirta pamoka, kurią išmokome. Labai svarbus yra ir laiko mat, matmuo. Kalbant apie ekonominę politiką, ypač struktūrinę politiką, ji turėtų būti planuojama e, ne vieneriems metams į priekį. Taip pat, aš jau kalbėjau apie reformas, jų įgyvendinimą. Taip pat, įgyvendinus reformą, reikėtų išsiaiškinti ir kokį poveikį kiekviena reforma turi įvairiose ekonomikos rytise. Taip pat, reikėtų veiksmingiau įvertinti kiekvienos valstybės narės pastangas, e, kurias e, valstybės narės turėtų dėti siekdamas europinių tikslų. Tai padėtų geriau suprasti ir kaip struktūrinis matmuo ir įvairių valstybių narių vykdomos politikos makroekonomikos matmuo veikia viena kita. Tai padėtų laiku priimti ekonominius sprendimus tiek europinių, tiek ir nacionalinių lygmenių. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti. Ir Beje, ko gero, tai galbūt yra pats svarbiausias dalykas. Turiu omeny būtinybę e, užtikrinti, kad valstybės narės prisimtų didesnę e, atsakomybę už gyvendinamas programas, o taip pat reikėtų stiprinti ir abipusį pasitikėjimą. Daugelio atveju, bent jau aš taip manau, ekonomikos politikos priemonės, jeigu jos yra tinkamai parengtos ir tinkamai taikomos, atneša uh, Ką tik gavau informacijos, kad tas laikrodis, kuris štai yra prieš mane, neteisingai rodo laiką. Neteisingai skaičiuoja laiką. Taigi kalbėjau apie abipusį pasitikėjimą. Ir sakiau, kad kalbant apie ekonomikos politikos priemonės, jos turėtų būti gerai parengtos ir gerai gyventinamos. nes antraip jos nepasiteisina, e, nesukuria e, gyventojų ir e, įmonių pasitikėjimo. Taigi, reikėtų skatinti žmonių pasitikėjimą vykdomą ekonominę politiką. Čia kalbu tiek apie nacionalinį lygmenį, tiek ir apie europinį lygmenį. Taip pat, kalbant apie ekonominės valdysenos modelio kūrimą, tai reikėtų nepamiršti ir institucinių reformų vaidmens. Kai kas sako, kad e, tokios reformos neturi poveikio ekonomikai ir mano nuomonė čia e, yra daroma klaida. E, institucinės reformos gali pagerinti institucijų stabilumą, pasitikėjimą institucijomis. Tai turi poveikio kasdieniniam gyvenimui tai taip pat turi poveikio ir valstybių narių atliekamoms reformoms. Taip pat dėl to yra lengviau gyvendinti ir politinės reformas. Ekonominis valdymas ir institucinis valdymas tarpusavį labai glaudžiai susiję. Labai ačiū. Thank you. Ačiū. Ponui. Matau dabar žodis uh, ponui Šoiblė, prašau. Thank you, Chairman. Uh, Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, man teko didelę garbę dar kartą atvykti į Ekon komitetą. Ponas Padoan pirmininkavo Ekofin ministrų tarybai dar prieš porą savaičių. Jis buvo tikrai e, puikus pirmininkas ir tikiuosi, kad jūs neprieštaraujate, jeigu aš jam e, atiduosiu dalį man skirto kalbėjimo laiko. Taigi aš pasisakysiu trumpiau. Dabar mes kalbame apie tokią temą, kuri yra susijusi su e, institucijomis, su eurozona. Europos komisijos pirmininko pavaduotojas Dombrovski Euro grupės ministrų sustikime išsakė labai svarbių pastabų. Jis kalbėjo apie rizik, pasidalymo riziką, apie rizikos pasidalinimą ir e, suvereniteto pasidalymą. Iš tikrųjų, mes galime veikti tik pagal egzistuojančias ES veikimo sutartis. Jeigu mes norime e, pagerinti eurozonos veikimą dėl įvairių priežasčių, kurias štai minėjo kolega Padoan, tai tam mums reikėtų keisti sutartį. Mums reikėtų keisti pirminę teisę susijusią su eurozona. Ir čia iškyla sudėtingų institucinių klausimų. Pirminė teisė nėra taip lengva pakeisti. Aš tik manau, kad jums neturiu to aiškinti. Uh, kol nepakeista pirminė teisė, mes e, e, turime e, laikytis dabar egzistuojančios veikimo sutarties. Mes eurozonos veiklą turėtumėm pagerinti dėl įvairių priežasčių. Ponas Paduan ką tik labai išsamei visas tas priežastis išvardijo. Vis dėlto esminis dalykas yra štai koks. Jeigu mes kažkas, dėl kažko susitarėme, tai to susitarimo turime ir laikytis. Tai yra susijęs su pasitik, iš, pasitikėjimo išlaikymu. Turi būti pasitikima visomis suvereniomis ES valstybėmis narėmis, eurozonos valstybėmis narėmis. Taigi, jeigu mes dėl kažko susitarėme, to susitarimo reikia laikytis. Ir bet kokie e, pamastymai apie lankstumą vis dėlto turėtų būti susiję ir su jau egzistuojančios pirminės teisės laikymusi. Prisiminkime, kai buvo sukurta e, Europos valiutų sąjunga. Kuriant valiutų sąjungą, buvo sakyta, kad Na, tai tikrai labai e, ginčytinas e, projektas, jeigu tuo pačiu metu nebūtų siekiama fiskalinės ir ekonomikos sąjungos. Anksčiau buvo sakyta, kad valiutų sąjunga e, yra reikalinga norint vykdyti bendros rinkos politiką. Ir anamet mes sukūrėme tam tikras taisyklės, bet jų nebuvo laikomasi. Aš esu iš valstybės narės, kuri nuo pat pradžių nesilaikė kai kurių taisyklių ir daugelis mano kolegų tą jau pamiršo, bet mes išmokome pamoką. Kai e, dabartinė Vokietijos kanclerė pradėjo uh, E, eiti savo pareigas, ji kartu su tuometiniu finansų ministru Steinbrück e, paaiškino Europos komisijai, e, kaip bus taisomos padarytos klaidos. Ir mes šiandien tų taisyklių laikomės. Taip pat noriu pasakyti, kad mums reikia ir solidarumo. Prisimame, kaip kilo finansų ir bankų krizė. Ji prasidėjo ne ES, bet mes išmokome, e, kaip sparčiai reaguoja rinkos. Ir galbūt e, dabartinis rastas sprendimas ne visiems patinka, galbūt tai nėra pats geriausias sprendimas, galbūt tai yra antras pagal gerumą sprendimas. Mes e, e, sukūrėme taisyklės, kurios turėtų padėti e, sugražinti pasitikėjimą ES, o taip pat ir solidarumą. Aš nenorėčiau baksnuoti pirštų į kai kurias valstybės narės, bet noriu pasakyti, kad mes nieko neprivertėme, nieko daryti. Mes siekiame solidarumo. Mes norime veikti visų ES piliečių interesų vardan. Bet tai reiškia, kad e, čia e, yra, čia reikėtų nepamiršti ir vieno vystimosi politikos e, principo. O būtent to, kad pagalba turi būti teigiama, teigiama tam, kad pagalba gaudantis subjektas galėtų padėti pats savo. Taip e, sako mano žmona, kuri ne vienerius metus dirbo su vystimosi politika. Dabar matome, kad e, e, ekonomika yra labai globalizuota, ekonomikos, ekonominės sąlygos keičiasi labai sparčiai mes turėtumėm nepamiršti ir savo socialinės apsaugos sistemos. Europiečiai yra e, pripratę, kad e, dvigubai daugiau BVP yra e, skiriama socialiniai apsaugai negu kad kitose išsivyšiusiose šalise. Ir tai yra būtinybė, norint išlaikyti tam tikrą uh, E, gerovės standartą. Dabar dėl eurozonos reformų. Mes e, daug padarėme, dabar eurozona yra stabilesnė. Buvo tokių šalių, kuriams reikėjo pagalbos, e, kurios susidūrydavo su problemomis finansų rinkose ir mes toms valstybėms narėms padėdavome. Bet visą laiką sakydavome, kad reikia kovoti su problemų priežastimis. Dabar susidarė toks įspūdis, kad e, dėl vienos šalies problemų panašu, kad yra kaltas kažkas kitas. Bet aš noriu pasakyti, kad daugelių problemų pradžia yra namuose. Ir sprendžiant tas e, atsiradusias problemas, e, mes padėsime, nes vadovavome solidarumo principu. Ačiū. Schäuble, we... O dabar suteiksime žodį pranešėjams, taip pat pranešėjai ir šešėlinims pranešėjams dvi minutės klausimui ir dvi su pusė minutės atsakymo, abiems atsakymams. Taigi viso e, labo laiko bus skiriama septynios minutės, tad kvieščiau neviršyti dviejų minučių klausimui. Per mažbelės klausė, prašau. Ačiū. Kadangi esu pranešėja, tai tą progą matyt gavau tas dvi minutės. Ačiū abiems, kad atvykote į mūsų posėdį. Labai trumpai per tas dvi man skirtas minutės norėčiau pasakyti štai ką. Užduosiu keletą klausimų. Pone Paduan, jūs nurodėte būtinybę nurodyti pusiausvėros trūkumus tam, kad matytum bendrą viziją, Europos viziją tų visų iškilančių uždavinių. Dabar turime galimybę diskutuoti dėl e, šešių ir dviejų teisės aktų paketo peržiūros, nes tai buvo numatyta, nu, buvo numatyta ta peržiūra ir tai mums yra tarsi atviros duris. Ar jūs manote, kad tai reikia peržiūrėti, ar manote, kad reikia prasidėti, e, kad prasidėtų diskusija dėl keturių pirmininkų ataskaitos? kai jūs kalbate tarp nacionalinį ir europinį lygmenį ir vienas kito papildymą įgyvenę struktūrinės reformas, ar jūs turite kokiu nors minčių dėl to, kaip būtų galima e, efektyviau panaudoti turimas priemonės. Pone Šoiblė, jūs apie taisyklės kalbėjote labai daug, jas pabrėždamas, jūs svarbu pabrėždamas ir sakėte, kad dažniausiai problemos kyla namie, šalyje. Tad Kuo ta situacija namuose šalyje galėtų paaiškinti e, didėjantį skirtumą tarp eurozonos ekonomikų iki krizės e, atsiradimo ir dar tą krizės gerėjimą tuo metu, kai jau krizė prasidėjus yra ir kaip galima tą padėtį ištaisyti. Dėkui. Thank you very much for those questions. Ačiū už klausimus. Jie be abejo yra tikras iššūkis. Norėčiau grįžti prie tų dalykų, kuriuos aš minėjau, kaip elgtis su dviejų ir šešių teisės aktų paketu. E, tai yra iš tikrųjų labai svarbus dokumentai. Mano požiūris yra štai koks. Mes galime daug išlošti, remdamiesi turimomis priemonėmis ir jų poveikiu, tvirtindami sistemos tvarumą, jeigu pripažinsime du aspektus, kurie yra labai svarbus. Pirmiausia, e, europinė politika turi būti geriau integruota, turime pripažinti, kad kol kas, ir tai yra mano mėgstamiausia tema, struktūrinių reformų poveikis e, atsižvelgiant į turimų teisės aktų kiek ir jų gyvendinimą E, siekiant sutvarkyti makroekonominę aplinką. E, nuolatos vystosi. E, Europos centrinio banko pirmininkas teisingai paminėjo, kad monetarinė politika gali daug, bet tam reikia struktūrinių reformų šalyse, kad būtų galima geriau pasinaudoti makroekonominę aplinką. E, tai yra visiškai teisingai, struktūrinės reformos įgalins turimų mechanizmų geresnį veikimą. E, siekiama labiau kainų pusiausviros negu jų nuosmukio šiandien. Ir manyčiau, kad visa tai yra vizija, kuri turi padėti visai sistemai. Mes dabar perėmė tą fazę, kai vairios šalis turi labai skirtingą padėtį susijusią su Europos teisės aktų gyvendinimu. Vienos jų gyvendino daugiau, kitos mažiau. Situacija tokia tebėra ir nacionalinės vyriausybės turi atsakomybę paspartinti reformų procesą. Tačiau e, egzistuoja tam tikrų sisteminių trūkumų. Ir ta, tuos sisteminius trūkumus turiu taisti ryštingiau negu e, praeitie. Ir tie visi rezultatai, ir teigiami, ir neigiami, tuomet pasimatys labai aiškiai. E, tai štai tiek per savo turimą laiką galėčiau atsakyti jūsų klausimą. Pone Beres, jūs teiravotės, kaip aš galėčiau paaiškinti tą faktą, kad dar prieš krizę kai kuriuose ES valstybėse narėse e, buvo vykdoma labai skirtinga politika. Na, aš manau, kad konkurenci... konkurencingiame pasaulyje tai nėra taip jau neįprasta. E, sistemos tarpusavėje konkuruoja ir e, yra pasiekiami skirtingi rezultatai. Konkurencija yra ne tik ekonomikos pasaulyje, bet ir sporto pasaulyje. Kiekviena bendruomenė, kiekviena bendryje turi pasirūpinti to, kad kai yra išeit, pradinė situacija, nevienoda, kad į tai būtų atsižvelgta. Būtent dėl to yra e, e, atitinkamai paskirstomas lėšos europinių lygmenių. Beje, ir kiekvienoje federacinėje valstybėje yra taip. Štai Vokietija turi e, senas federacinės tradicijas po karo reikėjo e, paskirstyti milijardą. Vieną milijardą eurų perkelti juos iš vakarų Vokietijos į rytų Vokietiją ir tam paskirstyti. Ir Europos Sąjungoje tokiu pat principu irgi vadovaujamasi. Aišku, tą principą galima tobulinti, bet tik laikantis dabar galiojančių sutarčių. Ir e, viskas turėtų būti pagrįsta abipusio pasitikėjimo principu. Bet e, jeigu, kaip jau sakiau, pasiekiamas kažkoks susitarimas, tai to susitarimo ir turėtų būti laikomasi. Turi būti laikomasi ir solidarumo principo. Tokiu būdu mes galime geriau išspręsti mūsų problemas. mes e, visų pirma ES turėtumėm spręsti vidaus problemas susijusios su ekonomika. Bet čia labai svarbu e, neuždusinti valstybių narių per nelik didelių reguliavimų. Ir taip pat dėl dabar jau egzistuojančios pirminės teisės E, irgi yra daug suvaržymų. ES ekonomika nėra tokia e, novatoriška, kokia galėtų būti. Štai pavyzdžiui, e, iš Vokietijos daug modernių technologijų kūrėjų persikelia į kitas šalis. Jeigu mes norime juos prisivilioti atgal, mums reikėtų didesnio dereguliavimo ES. Tai užtikrintų, ko gero, didesnę ekonominę dinamiką, ekonominio augimo dinamiką. Ir manau, kad tam tikrai vertėtų skirti pakankamai didelį dėmesį. Klausė kolega Delangė apie apibrėžį. Ačiū abiems ministrams, kad atvyko į posėdį. Man ypač džiugu matyti kaip galva linguoja pono Šaublės kaimynas, reaguodamas jo pastabas. Tai tuomet džiugu matyti, kad jūsų atsakymai sutampa ir tai leidžia išvelgti platesnį kontekstą. Jūs abu kalbėjote apie pasitikėjimą. Abu apie tai kalbėjot. Puiku. Tačiau išvados yra skirtingos. Vieni kalbėjote apie didesnį pasitikėjimą ir didesnį lankstumą, o kitasgi kalbėjote apie tai, kad atsargiai reikėtų elgti su lankstumu, kad nebūtų pakartotos praeities klaidos. Ponui Šoiblė užduosiu klausimą. Ar valstybės narės dabar jau yra pasirengusios didesniam lankstumui? Ką Jūs manote apie tai? Ar laikotės atsargesnės pozicijos? Antras klausimas. E, jūs kalbėjote apie pinigų sąjungos pradinės fazės ir sakė, sukūrėme ir paskui 2003-2004 nesilaikėm patys taisyklių. Kaip jūsų požiūriu tai e, turi takos šiandien taisyklių nesilaikymui? E, kai atsirado krizė. Ar taip irgi atsitiko dėl to, kad taisyklių nesilaikėme? Jūs kalbėjote, ponui Paduo klausimas, kalbėjote apie jūsų tevinainį poną Dragį, jūs sakėte, kad struktūrinių reformų dėka galima daug ką pasiekti. Norėčiau pakalbėti apie darbo rinkos reformas. Kaip Jūs manote, kiek jos yra svarbios valstybėse narėse, skaitant ir Jūsų šalį? Ir ką planuojate daryti šiame kontekste? Dėkui. Jūs turbūt nekvesionuojate antrojo komunikato dėl lankstumo. Aš manau, kad tai yra svarbus klausimas, bet e, tas, tas dokumentas be abejo yra svarbus. Ich habe ja ganz am Anfang meiner Ausführung. Savo pasisakymo pradžioje aš pasidalinau pastabą, kad mes Turime laikytis dabartinės teisės. Turime veikti pagal dabar egzistuojantį teisinį pagrindą. Ir aš noriu pasakyti, lankstumas tikrai nėra neigiamas dalykas, bet dėl lankstumo uh, E, neturi būti palaidotas pasitikėjimas. Jeigu e, lankstumas priveda prie to, kad nebesilaikoma anksčiau suderintų taisyklių, ir tai beje ir atsitiko 2003 metais, tai tuomet toks lankstumas yra blogas, jis sugriauna pasitikėjimą. Ir mes pastebėjome, kad e, įvairiose ES valstybėse narėse e, turime e, vis įtikinti piliečius ES naudingumu. Ir jeigu mums nepasiseka atkurti piliečių pasitikėjimą, tai matome, kas darosi vairiose valstybėse narėse, netgi ir Vokietijoje, bet ir kitose valstybėse narėse. Ir man atrodo, kad su tokiamis problemomis susturė daugelis mano kolegų ministro. Aš nenorėčiau dabar vardinti konkrečių pavyzdžių, kur ypač to pasitikėjimo trūksta. Toliau. Nemažai viso pasaulio ekonomistų stebisi, kodėl būtent uh, Vokietijoje ekonomikos politika yra gana sėkminga, nors ji tokia nekūrybinga. Taip pat e, mums pavyko valstybės įsiskolinimą sumažinti iki 60 procentų BVP dar prieš keletą metų e, tas Vokietijos įsiskolinimas buvo 80 procentų, dabar jisai sumažėjęs iki 75 procentų, mes siekėme 60 procento, e, kaip kad yra nurodyta ir stabilumo bei augimo pakte. Tai koks lankstumas čia yra įmanomas? Juk vis dėlto, jeigu yra kažkokios taisyklės, jų reikia ir laikytis. Kalbant apie Vokietijos finansų politiką, dabar e, matome, kad e, yra sumažėjęs nedarbo lygis. Mes vykdome tvarę finansų politiką, siekiame atkurti vartotojų bei investuotojų pasitikėjimą. Ir aš manau, kad e, kalbant apie vidutinės trukmės laikotarpį, politinio ir ekonominio pasitikėjimo atkūrimas yra ko gero viena iš geriausių priemonių. Šiuo metu Vokietija, palyginti su kitomis šalimis, turi tikrai žymiai mažiau problemų. Ačiū. Ačiū už klausimą. Na, be abejo, darbo rinkos reformos yra svarbios. Prie daugelio priežasčių. Galėčiau paminėti keletą jų. Tai Mano supratimu, jos nėra nacionalinės reformos, bet jos yra tos reformos, kurios reikalingos, kad darbo rinka veiktų geriau. Darbo rinkos reformos turėtų susitelkti prie darbo užmokesčio klausimo. Tai padidina produktyvumą, našumą ir paskatina geriau dirbti darbuotojus. Antra, reformos, ypač krizės metu, turi būti vykdomos taip, kad būtų peržiūrėta pašalpų sistemą, mums reikia pertvarkyti savo ekonomikas, pritaikties prie europinės aplinkos, turime suteikti priemonės, kad darbuotojai būtų remiami ne tiek darbo vietos, kiek darbuotojai. Tai yra svarbiausias principas, kuris yra ypatingai svarbus, daug kas priklauso nuo to, kaip naudojamos biudžeto lėšos. Struktūrinės reformos ir biudžeto kompensavimo politika turėtų būti susijęti dalykai ką mes turime neužmiršti, ką reiškia ekonomikos augimas ir e, darbo rinkos stiprinimas, reformų jie darimas. Tačiau galiausiai, kai kuriuose šalyse ir manoje taip pat darbo rinkos reformas atliekant, svarbu neužmiršti, kad krizės didžiausia nelaimė yra nedarbas, va čia jaunimo nedarbas, tai yra didžiulis iššūkis. Mes turime tą riziką įveikti, nes turėsime, regis, prarastąją kartą. Tai reiškia, kad darbo rinkos reformos yra svarbios, tačiau vien jų nepakanka. Turime turėti bendrą reformų strategiją. Ir, ta, ir ji turi būti paremta dviem svarbiam tendencijom. Darbo rinka yra svarbu, bet prekių, produktų rinka taip pat labai svarbu, kad įmonės galėtų parduoti savo prekes ir, ir kad galėtų sulaukti investicijų. E, švietimas taip pat labai svarbi sritis. Galiausiai žinome, kad švietimas ir žinios yra ateities ekonomikos svarbiausias dalykas. Tai yra žinios, švietimas, tai yra technologiniai gebėjimai. Ir manyčiau, kad e, darbo rinkos reforma turi lydėti švietimo reformus. Tai yra ypatingos svarbus dalykai. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. ECR frakcijos vardu, ponas Bernd Liukė, prašau. Guten Tag, meine Herren Minister. Labas rytas, gerbiamas, gerbiami ministrai. Ponas Padovan, turiu Jums trumpą uh, klausimėlį. Ponas Šoiblė sakė, kad Vokietija yra pavyzdinė ES valstybė. Ir aš noriu pastirauti, ar Italija gali ir nori pasinaudoti Vokietijos pasiūlymu. Uh, E, Vokietijos pavyzdžiais, prašau. Ponas Šoible, jūs kalbėjote apie ekonominę valdyseną, sakėte, kad nebuvo laikomasi visų taisyklių. Yra 3 e, procentų e, kaip didžiausias deficito rodiklis Bet praėjusiame dešimtmetyje, praėjusiais metais e, šis tikslas buvo pažeidžiamas labai dažnai, 90 procentų atveju, bet nebuvo pritaikytos jokios sankcijos. Valstybės narės buvo susitarusios dėl struktūrinio deficito mažinimo, bet mano žiniomis 111 atveju šio susitarimo nebuvo laikomasi, bet ne vieno karto nebuvo pritaikytos sankcijos. Koks yra rezultatas? E, vis didėja įsiskolinimas. E, mes buvome susitarę, kad didžiausias įsiskolinimas negali būti didesnis kaip 60 procentų, bet praktiškai visose valstybėse narėse šis rodiklis yra viršiamas, kai kuriuose valstybėse narėse net ir dvigubai. E, toliau Italija ir Prancūzija. Jos irgi ne visą laiką įgyvendina vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto tikslus, bet tikrai uh, nėra taikomos sankcijos. Ir pana Šoiblė, mano klausimas būtų štai koks. Tai būtų teisinis klausimas. Vokietijos konstitucinis teismas yra priemęs sprendimą, kad Vokietija turi teisę išstoti iš eurozonos, nes uh, nesilaikoma stabilumo ir augimo pakto. Ar jūs pritarėte šiam Vokietijos konstitucinio teismo sprendimui? Should... Ačiū už klausimą. Ar Vokietija turėtų sekti Vokietijos pavyzdžių? Be abejo, be abejo. E, jeigu pažvelgtume 15 metų į praeitį, kai buvo įvestas euras, kai atsirado eurozonos tas pradžios laikotarpis, Vokietija e, atrodė nekaip konkurencingumo požiūrio. Ir įvyko daug pasikeitimų e, siekiant didesnį konkurencingumą. Kai Vokietija anksti atliko reikiamus pataisimus, korekcijas, tai padėjo Vokietijai veikti puikiai, tiek kuriant darbo vietas, tiek tampant konkurencingą. Net recesijos laikotarpiu Vokietija laikėsi puikiai. Tai yra puikus pavyzdys to, kad jeigu jūsų darbo rinkos institucijos, jūsų struktūros veikia gerai, tai reiškia, kad bus daug lengviau atremti visokius iššūkius, kaip ir pavyzdžiui iššūkiai, kuriuos sukėlė finansų krizė. Ir e, be abejo, aš linkėčiau, kad mano šalis sektų Vokietijos pavyzdžių. Tikiuosi, kad gal taip ir įvyks. Aš manau, kad uh, po keleto metų tai įvyks, nesu visiškas pesimistas Italijos atžvilgiu. Na, tikiuosi, kad mūsų ekonomika pakryps reikiamą linkme. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Jeigu teisingai supratau, jūs taip pat kalbėjote apie e, BVP skirtumus. Gal aš neteisingai supratau jūs ir tai atsiprašau, jeigu supratau neteisingai. Norėčiau pasakyti, kad e, dabar Italija taikomos prevencinės, o ne korekcinės priemonės, kas yra ne visai tas pats. Tačiau mes, mūsų, mano šalies skola yra didžiulė, tai yra našta be abejo. Ir mes turime dėti visas pastangas tam, kad e, valstybės skola būtų sumažinta. Pirmiausia, turime vykdyti sveiką fiskalinę politiką ir antra, imtis priemonių ekonomikos augimui skatinti ir trečias dalykas ir taip pat labai svarbus ir struktūrinių reformų gyvendinimas. Žinau, kad e, egzistuoja toks suvokimas, kad tokia šalis kaip e, Italija dažnai pažeidinė taisyklės. Nėra daug dažniau negu kiti. Pažiūrėkite į skaičius. Ačiū. Aš sakiau, kad Vokietija turėtų būti Aš nesakiau, kad Vokietija turėtų būti pavyzdys visiems. E, neteisinga iš jūsų pusės taip perfrazuoti mano žodžius. Jūs pateikėte ir man klausimą. Tikėjotės, e, kad aš atsakysiu taip arba ne. Na, aš noriu pasakyti, kad yra tokių klausimų, į kuriuos, kad ir kaip norėtum, negali atsakyti tik taip arba ne. Vokietijos vyriausybė turėtų laikytis pirminės teisės taisyklių, dėl to niekas neturėtų ginčytis. Mes turėtumėm pasimokyti iš tragiškos Vokietijos patirties praėjusio šimtmečio pirmoje pusėje. Na, kaip žinia, Vokietijos E, struktūra yra federacinė, mūsų istorija yra ypatinga, mano kartos žmonės e, visą laiką siekia pasimokyti, padaryti, e, išmokti teisingas, o ne neteisingas pamokas iš praeities. Europos, visos ES valstybės narys, taip pat ir Vokietija E, siekia e, didesnio solidarumo. Iš to turi naudos visi, kas daugiau, kad, kas mažiau. Vokietija. Aš tikrai nesuprantu, kodėl jūs apie tai kalbate. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad turime mokytis iš praeities. Štai galbūt Vokietijos švietimo sistema gal yra geresnė negu kad kitose valstybėse narėse, dėl to pas mus ir jaunimo nedarbo lygis žemesnis. Bet mes turime ko pasimokyti ir iš kitų, pavyzdžiui, dėl modernių darbo vietų kūrimo. Europa e, funkcionuotų geriau, jeigu mes vadovautumėmės ne arogancija, bet bendrais interesais. Kalbant apie e, dabartinę kartą, na galbūt mano karta buvo kiek romantiška, mes augome po karo, bet e, kalbu apie dabartinius laikus. Mes beje turėjome pasimokyti iš pokario pamokų, Aš e, tikrai manau, kad mes turime išmokti praeities pamoką. Štai neseniai minėjome e, Aušvico koncentracijos stovyklos e, paleidimo metinės. Ir tai yra svarbu ir aš manau, kad iš patirties mes turime mokytis ir šiandien. Next speaker is the Alde. Alde, šešėlinis pranešės. E, ponas Toirer turi galimybę klausti. Sofija Intvelt jį pavaduoja. Sofija Intvelt. E, ačiū, ponė pirmininkė, atsiprašau, bet kolega negali dalyvauti dėl turimų įsipareigojimų kitur. Ačiū abiems ministrams už įvadinį žodį. Ministras Paton kalbėjo apie abipusę pagarbą, fidučiarės čiproką. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių elementų nes šita diskusija be kita ko sukasi būtent ir apie abipusį pasitikėjimą ir apie abipusę pagarbą, net jeigu ir trumpiau tai buvo įvardinta. Daug kalbėjom apie taisyklių taikymą, labai griežtą jų laikymasi, tai yra pasitikėjimo pagrindas, jūs sakėte, bet aš manau, jog svarbu yra ir tai, kad nebūtų dviejopų standartų ir kad taisyklės būtų taikomos visiems, nes jeigu taip nebus, tai ir pasitikėjimo nebus. Taip pat svarbu vieniems su kitais kalbėtis. Mes turėtume nustoti karikatūras daryti vienus vieniems iš kitų, nes tai irgi kenkia piliečių pasitikėjimui mumis. Ir taip pat svarbu uh, laikytis duotų pažadų ir įsipareigojimų. Kiekvieną kartą mes girdime iš tarybos tuos pačius pareiškimus apie struktūrinių reformų svarbą, apie vidaus rinkos svarbą, apie investicijų svarbą, tačiau tuo pat metu pastebime, kad valstybės narės, tai yra tarybos atstovai pažadų nesilaiko, tik daug kalba apie vidaus rinką, bet pavyzdžiui, telekomo paketas ir toliau tebėra įstrikęs taryboje, kalbam apie investicijas, tačiau valstybės narės dėja kol kas e, negali niekaip pritarti investicijų planui. Yra ir kitų įsipareigojimų, kurie buvo prisimti, tačiau jie nebuvo įgyvendinti. Tad norėčiau sužinoti, kaip iš tos kalbų fazės pereisime prie darbų, e, nes turime užtikrinti ne tik fiskalinę discipliną, bet turime pabaigti kurti vidaus rinką ir turime įgyvendinti tą investicijų planą, kurio mums tikrai skubiai reikia. Apie kokį paketą jūs kalbate? kuris nebuvo įgyvendintas jūsų manim. Telekomų paketas. Ir aš taip pat kalbėjau savo Sveinveld susijęs apie trūkumą įsipareigojimų gyvendinimų dėl investicijų plano. Uh, I understand this is... Ministras Paduan. Na, čia labiau pareiškimas negu klausimas, tad netaip lengva atsakyti. Norėčiau paminėti vieną dalyką iš jūsų paminėtų, kuris labai svarbus, tai yra investicijų planas. Aš manau, kad e, pasiekėme pažangos ne tik dėl to, kad ponas Junkeris parengė investicijų planų, kuris dabar tampa vis detalesnis, vis tikslesnis, yra numatyta e, to plano misija, struktūra, institucinė sąranga ir panašiai. E, norėčiau išdėstyti savo nuomonę dėl e, šio klausimo. Tai tas planas keičia perspektyvą apskritai šios temos nagrinėjimo. Aš sveikinu komisijos iniciatyvą susijusią su investicijų paieška. Mums reikia tų investicijų be abejo. Ir tiek privačių, tiek e, viešų investicijų mums būtinai reikia. Apie tai mes kalbame nuo krizės pradžios Mums būtinai reikia investicijas atgaivinti tam, kad galėtume paskatinti trumpalaikę paklausą, bet lygiai taip pat svarbu tiekimą užtikrinti viduritiuoju laikotarpiu, kad būtų galima kurti darbo vietas ir grįžti prie didesnių investicijų. Kasgi pasikeitė? Norėčiau prie to trumpai apsistoti. Aš jau sakiau, kad mes netie kalbame apie uh, E, Europos strateginių investicijų fondų struktūrą ar panašiai. Ne apie tai, bet nu, svarbiausia yra pati mintis, kad jeigu norite atgaivinti investicijas, reikia sudaryti sąlygas, kad tai būtų. Tam reikia išteklių. Tad svarbu, kad viešojo sektoriaus ištekliai būtų panaudoti. Tai yra svarbu, bet dar svarbiau yra, kad būtų sutelktos privačios lėšos ir tai efektyviai panaudotos. Ištekliai turėtų būti skirti e, investicijoms, kurios būtų gyvybingos ir naudingos. Tam reikia pagerinti projektų gebėjimus e, tiek viešosios administracijos srityje, tiek, pavyzdžiui, pagerinti privataus ir e, viešo sektoriaus iniciatyvų gyvendinimą. Svarbu, kad būtų pagerinta tai, kaip įmonės teikia projektus pa, e, ir paraiškas projektams finansuoti. Uh, Ankstesnio pusmečio metu matėme, kad rezultatų buvo pasiekta, ta mūsų pasirinkta kryptis yra teisinga. O viešieji, apie viešuosius išteklius reikia pasakyti, kad netaip svarbu, daug mes jų turime ar mažai, bet svarbu, kad tai, ką turime, panaudotume produktyviai. Tiek būtų galima pasakyti. Ačiū. Gerbiama ponė Entovelt, kalbant apie investicijas, tai e, problema yra ta, kad e, visą laiką reikia ne tik atitinkamų priemonių, bet ir jų įgyvendinimo. Ir tikrai galima e, būtų tikėtis veiksmingesnio įgyvendinimo tiek europinių, tiek ir nacionalinių lygmenių. Dėl telekomunikacijų paketo Komisaras Ettinger netrukus pristatys komisijos pasiūlymą. Tas pasiūlymas bus susijęs su ES pirminė teisė, mums reikia tam tikro dereguliavimo. Ponas Padoan nuo rugsėjo, dar rugsėjo pradžioje neoficialiame sustikime Milane sakė, kad kalbant apie Junkerio planą, reikia kalbėti ne vien tik tais apie e, konkrečias sumas, bet ir apie gerą investicijų planą. Kartu su Europos investicijų banku ir Europos komisija turi pasirūpinti tuo, kad kalbėtumėm ne vien tik tais apie konkrečius skaičius, apie tai, kaip reikėtų įveikti jaunimo nedarbą, bet ir apie konkretų priemonių įgyvendinimą. Tik taip galima užtikrinti ekonomikos augimo dinamiką tiek valstybės narėse, tiek ir Europos Sąjungoje. Na, Vokietijos vyriausybės nariai yra e, tokios pat nuomonės dėl to, e, kokią veiksmų laisvę turime įgyventindami investicijų planus. Pirmininkas, ačiū, šiek tiek vėluojame. Tad e, sugrupuokime klausimus. GUE frakcijos vardu Fabio Demasi klausė, prašau. O, signore Paduan, good morning, Herr Dr. Schäuble. Sie haben ja vorhin über das Vertrauen der Finanzmärkte gesprochen. Mein Jūs kalbėjote apie pasitikėjimą e, ir aš manau, kad e, dabar to pasitikėjimo trūksta. Aš nepritariu jūsų e, nuomoniai apie Vokietijos ekonomikos vystimasi dabar palūkanų normos yra tikrai labai uh, žemos. Štai, pavyzdžiui, Graikija dabar yra taikoma labai griežta taupimo politika. Tai yra viena iš griežčiausių taupimo politiko. Štai politikų ir matome, kad įsiskolinimas vis dėlto nemažėja. Vietoj 130 procentų BVP dabar yra apie 170 Ir aš norėčiau Jums pateikti porą klausimų. Visų pirma, Europos centrinis bankas paskelbė e, e, planus dėl emergency liquidity assistance, jeigu ir toliau Graikijai būtų taikoma taupimo programa. E, gal iš klausimą galėtų atsakyti ir ponas Paduan. Ar jūs uh, pritarėte Europos teisingumo teismo nuomoniai e, dėl to, kaip turi būti laikomasi, kaip turi būti gyvendinama ekonominė politika. Ką reikėtų daryti su tais privataus sektoriaus bankais, kurių reitingas yra žemesnis? Dėl struktūrinių reformų aš pritariu tam, kad Vokietijai yra, atsiprašau, Prancūz... Graikijai yra reikalingos struktūrinės reformos. Graikijoje galbūt reikėtų gyvendinti geresnės struktūrinės reformas. Pavyzdžiui, dėl nekilnojamo turto apmokestinimo. Anksčiau ši idėja buvo atmesta. Ja, wir reden ja heute hier über die Frage der. Gigold. Šiandien mes kalbame apie ekonominį valdymą. Diskutuojame su Italijos ir, pra, ir Vokietijos finansų ministrais ir mes minime įvairias simbolinės problemas. Italija išgyveno e, didžiulę krizę, pasitikėjimas sumažėjo Vokietijoje dėl žemos e, palūkanų normos e, buvo pasiekta neblogų rezultatų, sumažėjęs įskolinimas, yra mažinamas e, viešojo sektoriaus įsiskolinimas. Ir aš noriu pateikti klausimą. Dėl Italijos problemų Ar Vokietija e, nepatiria biudžeto perviršio, kuris būtų 6 milijardai? Ir man kyla klausimas, kaip būtų galima užtikrinti fiskalinės politikos koordinavimą tarp jų, abiejų šių šalių, kaip jį būtų galima patobulinti. Ponas Padon, kaip Jūs vertinate Vokietijos fiskalinę politiką? Ar Jūs norėtumėte aktyvesnės fiskalinės politikos? kuri galėtų padėti geriau e, įveikti krizę. Ir taip pat pana Šoiblė, noriu pastrauti, ką Jūs manote apie investavimo politiką? Galbūt kitoms valstybėms narėms reikėtų suteikti didesnę veiksmų laisvę. Ir kokių europinių taisyklių reikėtų uh, ateityje, tam, kad valstybės narės nesilaikytų vien tik tais nacionalinių interesų. Speaker Marko Valli. Sì, grazie Presidente e buongiorno ai ministri. Buongiorno ministri, com'è andato il, il weekend? Ministras Pado, nenorėčiau, kad įsižeistumėte, tačiau e, paklausiu jūsų kolegos e, E, Vokietijos e, ministro, nes e, Italija įeina į, į trijulę ir niekuomet nebalsavo. Ar taryboje yra bent minimali valia keisti sutartis, kad Europoje ekonominės ekonominė aplinka taptų ramesnė. Ar vis dėlto norite ir toliau taikyti e, griežtas priemonės? Valstybių narių egoizmas e, jau prieš 20 metų grasino sugriauti Europos projektą. O dabar matome, kad dėl biudžeto problemų kyla be galo daug e, problemų žmonėms. Su ekonomistas ir suprantu, kad e, euras turėtų vesti mus į e, harmonizavimo pusę ir, ir problemų sureguliavimo pusę, tačiau yra atvirkščiai bankų ir rinkų godumas, spekulacijos eurozonos e, pietinėje dalyje, taip pat tai, kas vyko Luksemburgė dešimtmečiais, tie dalykai buvo nutilimi valstybių vadovai ir e, Tartautinės valiutos fondas turėtų ne Graikiją užsiimti, o Luksemburgu. Tačiau taryboje jums taip ir nepavyko niekuomet pasiekti rimto susitarimo. Prieš e, keletą dienų, prieš keletą dienų buvo susitarta tik tai dėl nedidelio procento skolų. Ir tuo būdu kiekviena valstybė užsims ir toliau savo skolomis. Tad paskutinis klausimas. Vokietija dabar atsiduria tokioje padėtyje, kuomet, kuomet jinai naudojasi euro silpnumu. Norėtų atsakyti. Į visus tris klausimus. Prašom. Pone pirmininkė. Dėkoju. Jūs pateikėte daug įvairių požiūrių. Na, nežinau, ar mes turėtume dar komentuoti visus tuos dalykus, kuriuos e, jūs pasakėte, pavyzdžiui, dėl centrinio banko. Kaip finansų ministras aš ne viską galiu komentuoti e, šito klausimu. Centrinis Europos bankas yra nepriklausomas, mes turime laikytis jo sprendimų ir nors yra skirtingų nuomonių dėl pinigų politikos, tačiau e, Centrinis bankas sprendžia. Mario Draghi visą laiką sako, jog pinigų politika negali e, generuoti ekonomikos augimo. Tai turi daryti nacionalinės e, vyriausybės, taryba, parlamentas, komisija. E, o ne centrinis bankas. Kalbant apie Europos centrinio banko reikalavimus taikomus Graikijai, tai visiškai suderinama su Europos centrinio banko įgaliojimais. Aš e, perskaičiau Teisingumo teismo generalinio advokato išvadą dėl e, Vokietijos konstitucinio teismo. Graikijoje dabar vyko rinkimai ir e, dabar valdžioje yra tokia labai originaliai koalicija. Tačiau graikai susiduria su didesnėmis problemomis negu kitos e, valstybės. Aišku, valstybių padėtis yra labai skirtingos. Yra rytų Europos valstybės, kurios iki 90 metų buvo geležinės e, uždangos, jų padėtis dar kitokia. Tačiau Graikija atsidūrė tokioje padėtyje dėl Graikijos elito labai daug metų vykdytos uh, politikos ir tai buvo nesuderinamas Europos Sąjungos teisė ir kaip finansų ministras kartu su kitais finansų ministrais aš, aš, aš manau, kad Graikija turi gyventi tam tikras struktūrinės uh, reformas. Kalbant apie Vokietijos finansų politiką, aš nežinau, arba, ar turim dabar diskutuoti šituo klausimu. Čia beje, mūsų augimo procentas yra didesnis negu daugelįje kitų ES valstybių. Tos valstybės, kurioms buvo taikomos e, programos priemonės, kurioms buvo e, parengtos e, OECD ataskaitos. Penkios valstybės, kurios pasiekė gerų rezultatų, tai ir buvo tos e, valstybės, kurioms buvo taikomos programos priemonės. Ir tuo požiūriu Graikija taip pat eina tinkama e, linkme. Aišku, graikų piliečiams dar sunku gyventi. Kai aš užėmiau finansų ministro Slovakijoje, dėl Vokietijoje aš sakiau, kad Graikijos padėtis buvo labai sunki. Ponas Padonis. Norėčiau atsakyti į man skirtą regis vieną klausimą, kiek aš supratau, nes jis sakyta buvo susijęs su Vokietija. Klausimas buvo toks. Ar manau, kad reiktų daugiau investicijų Vokietijoje? Manyčiau, taip, taip, bet tai nenauja. Ir manau, kad Volfgandas turbūt pritars, Vokietijos administracija klausimą žino. Klausimas yra toks. Ne tiek, ar turėtume klausti, ar reikia daugiau investicijų, bet reikėtų klausti, o iš kur gausim tas investicijas, kas jas aktyvuos. Galėčiau pritarti tam, kad kai kurios tarptautinės organizacijos, tarptautinės valiutos fondos, EBPO turėtų tarti savo nuomonę. E, tai yra reformos šalims, taip timtų ir Vokietija. Ir galbūt, galbūt galima tų lėšų gauti iš kai kurių sektorių liberalizavus labiau juos. Kai dėl viešųjų investicijų aš suprantu, kad Vokietijos vyriausybė yra pradėjusi programą šią linkmę ir kad ji teisingai veikia ir kad tai, kas pasitarnaus Vokietijoje, ko gero pasitarnaus ir visai eurozonai, tai padės spręsti pusiausvyros išdėstis problemas. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Turime pranešėjams dar galim, pranešėjai minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju abiems pranešėjams už keitimas į mintimis. Daug kas buvo pasakyta dėl struktūrinių reformų pobūdžio, dėl to, kaip tai turi būti vertinama ir atsižvelgiama ekonomikos e, valdymo ciklo kontekste. Dabar prasideda diskusija dėl to, kas turi būti daroma nacionaliniu lygmeniu ir Europos lygmeniu, laikantis arba egzistuojančių taisyklių, arba siekiant keisti tas e, taisyklės. Ir vertinant padėtį eurozonoje, investicijų požiūrių ir gebėjimų e, spręsti problemas bei konkurencingumo požiūrių. Pone Šoiblė, man buvo labai įdomu išgirsti jūsų pasakymą, jog reikia e, susitarimo dėl kompensacijų, tai yra įdomi kryptis ir reikėtų išsiaiškinti, ką tai konkrečiai galėtų reikšti euro zonos srityje. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų um, komentarus. Manau, kad uh, mūsų pastangos turi antrajame ketvirtyje vesti mus prie lankstumo gilesnio vertinimo ir prie e, šešių ir dviejų aktų paketų e, tolesnį gyvendimą. Ačiū mūsų kalbėtojams. E, Keitimas nuomonės buvo tikrai įdomus, turiningas. Norėčiau priminti Kastilio vyksų pranešimo. Pranešimo projektus svarstysime vasario 23, pakeitimus galima teikti iki kovo 3, juos nagrinėsime kovo 23, balsuosime komitete 14 e, balandžio ir balandžio antrojo sesijoje balsuosime dėl pranešimo. Ačiū, posėdį baigiame. Uh, colleagues, the meeting will resume in five minutes to deal with point eight on the agenda. Aštuntasis darbo tvarkės klausimas dabar vadovaus posėdžiui kolega Ferber. So, dear colleagues. Gerbiami kolegos, turime tęsti komiteto posėdį. Kviečiu susėsti tuos, kurie lieka ir leiskime sėkmingai išeiti tiems, kurie gal turi kokiu nors dar nuobodesnių darbų. Trumpas pranešimas. Na taip, mes dirbame labai rimtai, nežinau, ar kitų darbo tvarkė irgi tokia pilna rimtų darbų. Nežinau, tikiuosi, kad taip. Tikiuosi, kad irgi eis dirbti rimto darbo. Net jeigu tai prasidės galbūt nuo pusryčių. Uh, firstly, uh, announcement, uh... Pirmiausia, dėl šios dienos popietės noriu priminti, kad šią popietę nuo trečios iki 15.30 vyks bendras Ekon ir Libe komitetų posėdis čia pat ir diskutuosime dėl trilogo darybų rezultatų, dėl direktyvos susijęs su pinigų plovimu ir lėšų panaudojimu. Tad atskreipkite dėmesį į tai, kur sėdėsite, nes sėdėsite ne įprastose vietose. Šiandien dien e, taip pat kviečiau atsinešti ir tokius svarbius dalykus kaip mobilieji telefonai ir balsavimo kortelės, ypač balsavimo kortelės. O dabar keliaujame prie aštunto darbo tvarkės klausimų deleguotų aktų ir gyvenimo priemonių tikrinimas. Dėl deleguotojų aktų ir gyvendinimo priemonių susitikti renkame ekon komitete, keisimės nuomonėmis dėl tų priemonių, kurias parengė ES priežiūros institucijos ir Europos komisija. Tad manau, kad e, reikia užtikrinti, kad, stebėsenos, kad mūsų stebėsenos įgaliojimai būtų tinkamai gyvendinami. Šiandien dėl gairių diskutuosime, kurios rengiamos yra dabar, jas rengia Europos banko institucija, ten bus numatytos saistančios priemonės jos bus deleguotojų aktų ligmens. Tačiau Ekon plečia savo stebėseną, stebėsime ir šias priemonės ir stebėsime jų galimą poveikį. Europos banko asociacija neseniai paskelbė konsultacijų dokumentą su gairėmis dėl metodų, dėl, dėl indėlių garantijų schemų. 13.3 straipsnis direktyvoje dėl indėlių. Vasario 11 diena yra konsultacijos šitos pabaiga, tad kviečiu e, čia e, kolega iš Europos bankų institucijos, išklausysime trumpą pranešimą ir paskui e, diskutuosime ir vyks spontaniškų pasisakymų procedūra žodis kolegai Kanoni, prašau. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu trumpai. Ačiū už galimybę pasisakyti šiandien. Europos parlamento atliekama stebėsena deleguotųjų aktų ir gyvenimo priemonių yra iš tikrųjų labai gerbtinas žingsnis. Valstybės narės dar turi keletą mėnesių, kad galėtų sėkmingai perkelti šią naują direktyvą į savo teisės sistemas E, kalbame apie gyvendinimą, kalbame taip pat apie e, mokėjimų įsipareigojimus ir e, atsparumo testus ir bendradarbiavimą. Bankų be abejo indėlis į šią diskusiją yra esminis dalykas. Iššūkis buvo toks, reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp techninių grinai taisyklių, kurios yra kaip ir techniškai tvarkingos ir sveikos, ir kita vertus numatyti pakankamą konvergenciją, atsižvelgti į vairovę valstybių narių, kuri yra, kaip žinia, Europos Sąjungo didelė. Kai dėl techninio parengimo tų taisyklių, aš manau, kad taisyklės parengtos yra e, teisingos, jos pateiktos laiku ir kelia teisingus tikslus. Mes taip pat norime įsitikinti, jog skatiname, kaip numatyta direktyvoje, banko institucijų sveiką, taip sakant, elgesį. Ir norime užtikrinti, kad e, e, valdysenos požiūrių, kapitalo požiūrių taisyklės bus įgyvendintos. Reikėtų, atsakingas direktoratas turėtų e, sekti šių taisyklių įgyvendimą, taip pat reikėtų uh, išsiaiškinti, jeigu bankas žlugtų, koks būtų nuostolių dydis, kurį turėtų padengti kompetentingos institucijos. E, diversifikavimas yra kitas svarbus dalykas. E, nuo 75 ir 150 procentų e, toks yra skirtumas dėl indėlių į bankų pertvarkymo fondą. Kaip jau sakiau, tikslas yra teisingas balansas. Viena vertus lankstumas, kita vertus taisyklių gyvendinimas. E, valstybės narės turi visai nemažą veiksmų laisvę ir gali e, atsižvelgti į savo modelių specifiškumą. Aš jau kalbėjau apie direktyvoje paminėtus dalykus ir metodus. Egzistuoja galimybė e, numatyti minimalų indėlį arba kai kuriems sektoriams mažesnį indėlį. Ir taip pat yra galimybių laisvai e, paskirti iki 25 procentų rizikos e, procentų, 25 e, procentų indėlį į rizikos fondą. Jeigu, pavyzdžiui, tas rodiklis egzistuotų, galima būtų geriau atsižvelgti į esamą riziką ir galima būtų užtikrinti dar didesnę, uh, didesnę paklaidą, 25 iki 150 procentų mes kalbėjom. Kaip jūs teisingai sakėte, iki vasario mėnesio laukiame atsakymų, dar jų labai daug negavome, bet mes juos gausime paprastai laikotarpio pabaigoje. Ir esame diskutavę situaciją e, dvišalių pagrindų su suinteresuotais subjektais. Galiu pasakyti, kad daugelis atsakiusių į klausimus ar suinteresuotų subjektų pasisakė už bendras taisyklės, tai nereiškia, kad e, egzistuoja bendras konsensusas. Tiesiog norėjome paklausti, ar 25 procentai lankstumo yra pakankama, ar per daug, ar, ar per mažai diskusijos, ar nesibaigė, vieni nori jo daugiau, kiti mažiau. Tad e, bandysime pasiekti tam tikrą patenkinamą lygį ir visiems sudaryti vienodas taisyklės. Ir dar vienas klausimas, kuris jūs domita ir kur, prie kur mes grįžtame diskusijoje, tai yra grinoji rizika. E, mes kalbame apie institucinę apsaugą, kuris gali būti numatytas taip, egzistuoja daug smulkių bankų, kurie turi padengtus indėlius, tačiau tie bankai mm, paskirai yra labai smulkus ir jie priklauso nuo centrinės, didesnės struktūros. Šiuo atveju problema kyla tokia, laikantis metodo. Žmonės sako, jog negali sulaukti pakankamų indėlio iš didesnės struktūros, nes ji neturi padengtų indėlių, tačiau sisteminė rizika iš to vis tiek kyla. Reikėtų į tai atsižvelgti. Mes esame numatę galimybę įvesti papildomą rodiklį e, struktūroms, kurios yra sisteminės dėl savo dydžio. Tai galėtų sudaryti 25 procentus visos formulės. Klausimas būtų toks, ar to pakanka. E, galimybė, kurią numatome, būtų tokia, reikėtų numatyti e, tą situaciją, kai yra skaičiuojamas minimalus indėlis. Tas indėlis turėtų būti toks, kad agreguota rizika padengtų galimus nuostolius, jeigu atsižvelgtume tą specifinę situaciją kalbant apie minimalų indėlį, tai reikštų, kad tos centrinės struktūros, kurios neturi daug patentų indėlių, būtų įvertintos ir tuo būtų galima atsverti tą riziką, atsižvelgiant į sisteminę specifiką. Buvo paminėti ir kiti klausimai mūsų diskusijoje. Būtent dukterinių įmonių situaciją trečiosių šalyse. Apie retoriją galėtume grįžti taip pat. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Vėlgi perėsime prie klausimų atsakymų. Pieterį, prašau, Pieter Zimen. Danke. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Kanonė už tai, kad taip išsamei papasakojo apie tas gairės, jų pagrindinius bruožus, dėl kurių dabar vyksta konsultacijos. Na, iš tikrųjų reikia atsižvelgti į labai daug įvairių sričių, įvairius aspektus, juos tarp, pasverti tarpusavėje, siekiant parengti tokias gairias, kurios būtų gerai subalansuotos. Reikėtų atsižvelgti į riziką ir taip pat į kiekvienai institucijai tenkantį įnašą. Aš norėčiau paminėti du dalykus, dėl kurių man kilo klausimų. Jūs beje apie tai irgi kalbėjote. Pirma, dėl lankstumo. Aš prisimenu, kaip vyko diskusijos tarp pranešėjų ir e, nacionalinių investavimo institucijų atstovų. E, Ir iš tikrųjų buvo kalbėta apie labai skirtingas sistemas. Europos parlamentas siekia, kad ir toliau būtų taikomas lankstumo principas tam, kad dabartinės sistemos galėtų funkcionuoti ir ateityje, kad nereikėtų jų kurti iš naujo. Čia turiuomenį ir įnašų mokėjimą. Jūs sakėte, kad jūsų projekte yra numatyti 75 procentai e, e, nekintančių rodiklių ir 25 procentai lankščių rodiklių. Ir man kila klausimas, ar pakanka tų 25 procentų lankščių rodiklių? Taigi jūs siūlote tik 25 procentus lankstumo. Ar to pakaks? Dabar perėsiu prie antro klausimo. Jis yra irgi susijęs su šiuo kontekstu. Taigi, ar tie 25 procentai, kuriuos jūs laikote lankščiais, ar iš tikrųjų jie ir yra lankstus? Aš pasižiūrėjau jūsų gairių projektą ir ten kalbama apie tuos 25 e, procentus lankščių rodiklių, bet jie yra susiję su įvairiomis sąlygomis, įvairiomis aplinkybėmis. Negalima laisvai e, nuspręsti, kokia bus rizika. Taigi, e, tie 25 procentai lankščių kriterijų iš tikrųjų yra fiktyviai lankstus. Valstybės narės neturi visiškos veiksmų laisvės. Ta valstybių narių veiksmų laisvė yra labai nedidelė, praktiškai artima nuliui. Toliau dėl draudimo sistemų, kurias jūs minėjote. Jūs sakėte, kad dvidešimt ketvirtame ir dvidešimtame punkte kalbama apie tam tikras garantijų sistemas. Nurodyta, kas laikosi garantijų sistemų, tas gauna tam tikrų nuolaidų arba paskatų. Bet man ne visiškai aišku tai, ką jūs pasakėte, ypač paskutinis dalykas. Dėl tų draudimo arba garantijų sistemų. Kaip jos būtų pripažįstamos kaip po tokios? kokios būtų konkrečios taisyklės. Jūs kalbėjote apie e, ryšį tarp centrinių institucijų ir smulkesnių institucijų. Pažiūrėkime, kaip e, įvyko paskutinė krizė. Būtent tada centrinės institucijos, tiksliau turiu omeny nacionalinius bankus, būtent jie susidūrė su problemomis. Smulkus e, atskiri bankai tokių problemų neturėjo. Na ir Kalbant apie dabartinę garantijų sistemą, e, didesnė rizika patiriantis bankai moka apie 60 kartų daugiau negu kad nerizikinga veikla vykdantis bankai. Jūs dabar pasiūlėte, kad tokie rizikinga veikla vykdantis bankai mokėtų tik 8 kartus e, daugiau. Jūs taip pat kalbėjote ir apie išimtis. Jų iš viso minėjote 66 leidžiančias nukrypti nuostantas. Jūs sakėte, tik pagal tas 25 procentų priemonės galima taikyti didesnį, didesnių e, įnašų sistemą E, rizikingą veiklą vykdantiems subjektams. Ir man čia kyla tikrai e, rimtų klausimų, ar tokie rizikingi bankai iš tikrųjų turėtų dalyvauti sistemoje, ar jie turėtų primti indėlius. Jeigu taip, tai jie atitinkamai turėtų padengti savo riziką paskutinė krizė mus išmokė, kad tokie rizikingi bankai turėtų mokėti ne mažiau, bet dar daugiau. Ir būtent apie tai kalbama 66 straipsnėje. Aš šitaip suprantu. Bet, kaip jūs sakėte, čia ko gero tikriausiai uh, E, būtų taikoma tik 25 procentų taisyklė. Aš norėčiau paprašyti, kad jūs paaiškintumėt savo poziciją. Ačiū. Gal dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Dabar EPP e frakcijos vardu prašom ponas Balts. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Simon už pateiktus klausimus. Tai yra klausimai aktualūs tiek man, tiek ir visai mano frakcijai. norėčiau dar paminėti vieną dalyką, kuris ne visiškai atitiko mūsų lūkesčius. Tai yra išimtis 13 straipsnio antroje dalyje. Čia kalbama apie riziką grįstus metodus, pagal tai turėtų būti mokamas įnašas, arba garantijos. Reikia atsižvelgti į balanso aktyvus, taip pat balansų kokybę, e, likvidžių lėšų dydį, ką tik perskaičiau konkretų tekstą. Yra pateikiamas ir paskaičiavimo formulės, bet jos remiasi e, padengtais kiekvieno banko įnašais. Aš manau, kad čia irgi reikėtų atsižvelgti į aktyvių lėšų dydį. Bet e, ko gero tokiu atveju bankas neturi galimybių atsižvelgti e, į konkrečią tam bankui kylančią riziką pagal, 13, pagal 16 straipsnio penktą dalį. bankai yra susiję su finansiniu stabilumu, taip buvo ir praeitie, ir ateityje. Norėčiau paraginti pagalvoti apie štai, ką tikriausiai mes nesiekiame, kad galų gale kiltų pavojus finansiniam stabilumui. Ir pagalvokime, e, koks turėtų būti EBA mandatas. 13 straipsnio antroji dalis aiškiai nurodo, kad gairės turėtų būti e, kuriamos e, atsižvelgiant ir į konkrečias taisyklės straipsnio pirmoje dalyje. Na, o antroje dalyje turėtų būti tarsi išimtis, bet aš jos neižvelgiu. Uh, Ir aš norėčiau, kad savo nuomonę apie 13 straipsnio antrą dalį išsakytų EBA. Thank you, Chair. I'm speaking on behalf of... Dėkuoju, pirmininkė. Sandel Luns, mano kolega, seka konsultacijas dėl gairių. ECR remia e, požiūrį dėl rizikos pasidalijų, kurį buvo pareiškęs pirmasis prieš tai dirbęs parlamentas. Ir taip pat pasisakoma už dėl to, kad di, di, kompetentingas generalinis direktoratas padalino riziką nesižvelgdamas į rizikos profilį. Akivaizdu, kad tos struktūros gali, gali tekti jums prisimti moralinę riziką. E, CR frakcija norėtų, kad 13 straipsnis ir jo nuostatos išliktų dokumente. Kitaip tariant, e, kompetentingas direktoratas turi pats apskaičiuoti e, rizikos profilį ir reikalingus įnašus. Valstybės narės galėtų pateikti savo indėlį kiek mažesnį e, kreipdamos dėmesį į teisėkuros e, dokumento egzistavimą. Mūsų komitetas dar svarsto gairias, tačiau yra pozityvių elementų, kuriuos jau dabar galime pastebėti. Kompetentingos struktūros gali atsisakyti rizikos rodiklių pagrindę tai, parodydami, kad šio rodiklio nėra institucijos, kurią minėjome e, charakteristikose. Galima numatyti papildomus rodiklius, jeigu manoma, kad esamų rodiklių nepakanka ar neleidžia įverdinti e, institucijos narės e, visų pateiktų elementų. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie IPS vertinimą arba jeigu kalbame apie nacionalinių teisės aktų rekomenduojamus dalykus, tai tuomet e, gali kilti tam tikrų klausimų. Kompetentingos valdžios struktūros turi padaryti viską, kad būtų laikomasi gairių įgyventinant metodą dėl požiūrių į riziką. Gairėse, kaip jau pasakiau, yra išdėstyti svarbiausi principai, tačiau ECR frakcija norėtų, kad pranešėjas turėtų laiko kad būtų galima padiskutuoti, pasikonsultuoti prieš priimant galutinę poziciją. Ačiū. Labai ačiū. Nematau nieko iš liberalų frakcijos, taip pat nematau nieko ir iš GUE. Bet štai yra kolega Gygolt iš žalių frakcijos, tai melai suteiksiu žodį jam. Ačiū, mielas Markus. Na ir taip akivaizdu, kas yra salėje, ko nėra. Pirmininkas, bet aš jaučiau poreikį e, tai paskelbti demokratijos vardan. Aš toliau norėčiau kalbėti angliškai. Buvo pateikta klausimų, juos pateikė kolegos ir aš iš esmės pritariu tiems klausimams. Tik dar norėčiau šitą pridurti, bendresnio pobūdžio klausimą dėl EBA. E Mes E, nusprendėme, kad EB mandate turėtų būti įrašyta prievalė remti proporcingumo principą, e, vadovautis proporcingumo principu. Vyko jau daug diskusijų ir man atrodo, kad nuo to laiko niekas nepasikeitė. Gal galite plačiau papasakoti, kokiu konkrečiu priemonių buvo imtasi, norint užtikrinti, kad buvo laikomasi proporcingumo principo ir kad uh, nebuvo e, sukurta kliučių smulkesniems subjektams, kurie galbūt patirs daugiau kaštų. Būtų labai gerai, jeigu EBA įsipareigotų informuoti Europos parlamentą apie tai, kokiu priemonių proporcingumo srityje buvo imtasi. Ir e, kokia darbo programa šioje srityje ketinate vadovautis. Man susidarė toks įspūdis, kad nelabai jūs laikotės parlamento ir tarybos jums suteikto mandato. Labai ačiū, ponas Kanoni, dabar žodis jums. Thank you, Mr. Chair. Yeah. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atsakyti tą proporcingumo iškilusi klausimą. Na, nežinau, ar galiu įsipareigoti, kad Europos bankų institucija teiks ataskaitas Europos parlamentui, bet jeigu tos pakeitavimas bus, manau, kad uh, bus galima jūs nuolatos informuoti. Aš pats dirbu prie šių klausimų 2-3 pastaruosius mėnesius ir mes nuolatos žiūrėjome, kaip taikomas proporcingumo principas mūsų aptariamoje srityje. Proporcingumas yra įtrauktas į gairių pačią esmę, jeigu pažiūrėčiau dėl mokymus įpareigojimų gairias. Ten taip pat egzistuoja proporcingumo principas, kalbant apie uh, E, papildomą valdymą. Ir tai yra labai svarbus dalykai susijęs su mokėjimu įsipareigojimais. Turiu ir kitų dalykų, kuriuos galėčiau paminėti. Ir grįžtu prie jūsų klausimų. Lankstumas apskritai. Tai buvo diskusijų centras. Žmonės sakė, kad net jeigu har, vis, visa formulė yra labai harmoningai sutvarkyta, net jeigu rodikliai tinkamai parengti, skirtumų vis tiek bus atsižvelgiant į tai, kaip valstybėse narėse įgyvendinami skirtingai įvairūs dalykai. Kyla klausimas, kaip mes galime harmonizuoti tuos rodiklius. Tiesiog įmate kapitalo lygį ir galite spręsti, kad susijęsite įvairią riziką ir susijęsite ją su atskirom kapitalo dalim. Tačiau, kaip sakiau, situacija valstybės narėse skirtinga. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, nusprendžiate, kad, kad nu, matėte tam tikrą rizikos paketą, galbūt e, kai kuriuose valstybėse narėse ta pati rizika bus vienojais rizikos grupės dalis, o kitoj šaly ji bus kitos rizikos grupės dalis. 25 procentai, galite pagalvoti, jau yra pakankamas lankstumas, o 25, 25 procentai turi būti, neharmo, turi būti neharmonizuotos taisyklės tinkamai gyvendinamos. Tokia turėtų būti situacija, tačiau diskusija dar vyks su komisija, su valstybėmis narėmis Ir mūsų įgaliojimai yra aiškus. Mes turim skatinti konvergenciją ir bendrą priežiūros praktiką. 25, 30 ar 40 procentų nėra taip svarbu tas skaičius. Bet tai yra susiję su tuo, kad būtų nukreipta situacija prieš mūsų įgaliojimus. Mes turime skatinti konvergenciją, o čia siūlomas lankstumas ir tai nukrypimas nuo konvergencijos. Tačiau iš esmės galiu pritarti tam, ką jūs minėjote. Į E, APS e, bankai yra šios sistemos nariai ir yra pripažįstamas reikiamų struktūrų egzistavimas. E, svarbu, jeigu paimtumėte IPS sistemą, pamatytume, kad vienas procentas yra reikalingas kiekvienai grupiai, DGS vadinamųjų. Na, 0,1 procentas, toks būtų tikslesnis skaičius. Visi bankai IPS DGS sistemoje naudojasi tą atsparumo priemonę, tad negalite bankams numatyti kai kuriems žemesnio indėlio. Ir Aš manau, kad galime teikti, kad pono Baltai, pono Ziman nuomonė, nuomonė susisiekia. Egzistuoja tam tikra rizika, kuri jau egzistuoja nuo indėlio pradžios. Jūs norėtumėte, kad būtų galima, pavyzdžiui, reikalauti didesnio mokesčio atsižvelgiant į būtinybę padengti egzistuojantį turtą. 32 straipsnis. Ten yra pasakyta, jau galima atsisakyti indėlių apskritai. Svarbiausias dalykas yra indėlių padengimas. Ir manau, kad, kad tai yra svarbiausia dalykai, jeigu mes numatom minimalų indėlį Tai, tai irgi turėtų būti naudingas visiems žingsnis. Dėkoju. Labai ačiū. Štai pranešėjas norėtų pasisakyti. Žodis jums, prašom. Labai ačiū už tai, kad galiu iš karto ir sureaguoti. Aš nekalbu apie pritaikymą, aš kalbu apie esminius dalykus. Mes turime atsižvelgti į tai, e, kas yra parašyta 13 straipsnio antroje dalyje. Ten kalbama apie kiekvienos, kiekvieno banko veiklą pagrįstą rizikos modelį. Reikėtų išvelgti kiekvieno banko e, riziką. Ar tai būtų IP sistemas ar DG sistemas, galų gale kiekvienas moka tiek pat, bet aš kalbu apie sistemos vidų. Ir čia turėtų riziką prisimti e, centriniai bankai. Turėdami tas lėšas, apie kurias jūs kalbate, mes niekada negalėsime užtikrinti rizikos pasidalymo. Jūs brėžiate tam tikras matematikos ribas ir dėl to e, didesnė rizika patiriantis bankai ateityje mokės mažiau, bet tai neprimtina. Tai nelogiška tai visiškai prieštarauja Europos parlamento jums duotoms gairiams orientuotis į bankų patiriamą konkrečią riziką. Kai kurie bankai kai kada elgesi tikrai labai rizikingai su mokesčių mokėtojų pinigais. Ir Jūs kalbate, kad tokiems bankams reikėtų suteikti daugiau galimybių e, rizikuoti mokesčių mokėtojų pinigais. Jūs kalbate apie nacionalinės paskaičiavimo, garantijų paskaičiavimo sistemas. Dėl to garantijų sistemas ir ateityje turėtų veikti. Bet pažiūrėkime, kas parašyta EBA reglamento 26 straipsnėje. Ten kalbama apie tai, kad bankų kad stabilizavimo sistemos ir toliau turėtų veikti, bet man atrodo, kad jūsų pasiūlymas kelia grėsmę tokio straipsnio tolimesniam veikimui. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu... Žodis ponui Kanonį, prašom. Again, I, I, maybe I wasn't clear enough just to say that Dėkoju, aš gal ne visai aiškiai paaiškinau. Jūs kalbate, man atrodo, apie tai, kas buvo paskelbta. Mes kalbame 25 procentus lankstumo priemonės ir kol kas, kai kas sako, tai gali būti nepakankama. Mes tik klausimą nagrinėjame, tačiau galbūt nepakankamai jį atsižvelgiam. Jeigu nu, įvesime E, minimalų, nu, fiksuosime minimalų indėlį, tai nebus daugiklis kažkoks, tai bus papildoma priemonė. O į, į tos klausimus, kuriuos iškėlėte, mes tikrai atkreipsime dėmesį. Ačiū. Dan, äh, darf ich mich ganz herzlich bedanken. Labai ačiū. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad atvykote į Briuselį iš Londono į Ekon komiteto posėdį. Jeigu aš teisingai supratau darbo tvarkę, tai e, mūsų posėdis priartėjo prie pabaigos. Rytinis posėdis priartėjo prie pabaigos, vėl susitiksime trečią valandą. Prie mūsų prisijungs ir vidaus e, rinkos komiteto e, nariai tam, kad galėtumėm pakalbėti apie kovos su pinigų plovimu direktyvos rezultatus. Kelbiu posėdžio pertrauką.